bendradarbiavimo pagrindu ir spręsime tas problemas kartu su partneriais iš Nigerijos. Dėkoju. Dėkoju, ponio komisijos nariai. Prieš perinant prie kito darbo tokies punkto, gavau informacijos, kad kažkas e, kelia klausimą dėl vedimo tvarkos, būtent, kad nebuvo suteiktas žodis pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad spontaniški pasisakymai, juose ir numatyta galimybė, bet ne prievolė pasisakyti ir pirmininkas pas nusprendžia, kas e, pasisakys, o kas ne. Aš vietoj to, kad e, suteikčiau žodį dviems asmenims, suteikiau galimybę pasakyti, pasisakyti penkiems. Taigi tokia yra taikoma procedūra per spontaniškus pasisakymus. Kągi, dabar baigiame diskusiją šiuo klausimu ir e, pereisime prie balsavimų. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių rezoliucijos tekstų, dėl padėties džibutyje. Balsuosime dėl bendros, bendro rezoliucijos teksto, kuriam pritarė penkios politinės frakcijos. Taigi, pirmasis pakeitimas. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Kitas darbo atvarkės punktas yra balsavimas dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Nigerijos. Balsuojame dėl bendro rezoliucijos teksto, kuriam pritarė penkios politinės frakcijos. Antrasis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. tikrinkime, nes, man atrodo, lyg buvo patvirtintas šis pakeitimas, bet vis tiek pasitikrinkime, balsuome dėl pirmojo pakeitimo. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Balsuojame dėl 18 punkto. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju už dalyvavimą. Ponas Odį nori dėl vedimo tvarkos pasisakyti. Tiesiog norėčiau sakyti pastabą dėl vakarykščio posėdžio protokolo, kuris buvo išdalintas. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas buvo dis, politinės diskusijos dėl Airijos pirmininkavimo rezultato aptarimo ir kompromisas dėl e, pasiektas dėl finansinės, daugiametės finansinės programos. Balsavimo metu, kai balsavome dėl šio šeštojo punkto, šešto punkto antrosios dalies, kur kalbama apie Airijos pirmininkavimo aptarimą ir daugiametę finansinę programą, mes balsavome dėl rezoliucijos. Rezoliucijos pavadinimas yra štai koks. Politinis susitarimas dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams. Galbūt balsavimo metu buvo kalbama tik tai apie politinį susitarimą, bet nebuvo kalbama apie Airijos pirmininkavimo aptarimą. Ir būtų aiškiau, jeigu balsavimo metu būtų įvardyjamas tik tai politinis sutarimas dėl daugiametės finansinės programos. Följegyezzük és tudomásul veszük, közvetítjük a megjegyzést. Atsižvelgiame į tai ir perduosime šią informaciją atitinkamoms tarnyboms. Pane Pausaltai žodis. Pane pirmininkė, labai trumpai buvo viena iš gražiausių plenarinių posėdžių savaičių mano gyvenime, nes pagaliau buvo iškelta Kroatijos vėliava šalia parlamento. Noriu pasakyti, kad esu labai laimingas daug dešimtmečių. To siekiau pirmiausiai, pirmiausiai būdamas Otto von Habsburgo padėjėjų, o nuo 99 kaip šio parlamento narys, kadangi tai yra paskutinė sesija prieš vasaros atostogas, norėčiau jums, kolegams vicepirmininkams ir mūsų padėjėjams pirmiausiai padėkoti už E, puikiai atliktą darbą, parengiant ir vadovaujant mūsų posėdžiams. Noriu palinkėti visiems gražių ir ramių atostogų. Ačiū, tai buvo tikrai malonus palinkėjimas, tačiau tikrai ne dėl vedimo tvarkos pasisakėte. Posėdžio, šio posėdžio protokolas bus jums išdalintas per kitą plenarinę sesiją. Jeigu niekas neprieštarausite, tuomet patvirtintos rezoliucijos bus perduotos institucijoms ir asmenims, kuriems jos yra skirtos. Dar